le président de la République de Tunisie, Kaïd Essebsi. Tuniso Respublikos prezidentas bei Kaid Essebsi. Kviečiu visus susėsti, ponios ir ponai. Monsieur le Président de la République. Pone Respublikos prezidente, ponia Behikidė Sepsi, ponia Mogerinį vyriausiai galiotinę, ponia tarybos pirmininkė, ponia ministrė, sveiki atvykę, ponios ir ponai, gerbiami kolegos, mums tenka didžiulė garbė šiandien Europos parlamente priimti Tuniso Respublikos prezidentą. Norėčiau pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, ponė prezidentė, vėl susitikdami su jumis praėjus metams po mūsų susitikimo. Noriu pareikšti dar kartą savo padėką jums už tai, kad mus taip gražiai priėmėte savo šalyje. Posėdžio pradžioje, ponė prezidente, norėčiau jūs pasveikinti, nors vėluoju dvi dienas. Jūs esate gimęs 1926 lapkričio 29 dieną. Jūs e, nenoriu sakyti, kad jūs švenčiate 90-asias metinės, jūsų metų skaičių vardinsiu paprastai - 9-0. Prezidentas sakė, na, nesakykit 90, sakykit 9-0. Taigi, su džiaugsmingu 9-0, ponė prezidentė. Jūs čia esate tarp bičiulių, tarp partnerių. Čia susirinko visi tie, kuriems brangi Tuniso demokratinė ateitis. Penkis metus jūsų šalis žengia demokratijos kryptim ir tas jo žygis yra neįlinis. Jūsų šalis šiandien yra pluralizmo ir tolerancijos modelis. Jūsų šalyje Konstitucijoje ir garantuoti teisės ir laisvės individui, lygybė visiems bei teisinės valstybės principai. Šiuo metu, kai populizmas veši daug kur, Tunisas mums siunčia labai aišku signalą. Pone prezidentė, gerbiami kolegos, mano vizito oficialaus Tunise metu aš turėjau progą įsitikinti, su kokiais dideliais iššūkiais susiduria Tunisas saugumo ir demokratijos e, srityje. Ir tie iššūkiai yra kasdieniai. Aš vis tiek grįžau iš jūsų šalies, būdamas įsitikinęs, kad nepaisant visų sunkumų, jūsų šalis e, yra labai turtinga šalis. Ir čia norėčiau kalbėti apie jaunimą, kūrybingą, e, veržlų. Norėčiau sakyti, jog esu įsitikinęs, kad tai yra didžiulis jūsų šalies privalumas. Tai padės jums įvykdyti visas reikiamas reformas ir dėl tų reformų e, vietos investuotojai ir užsienio investuotojai labiau pasitikės jūsų šalimi ir mieliau investuos pas jūs. Norėčiau pasakyti, kad šiame kelyje Tunisas yra ne vienas investuotojų tartautinė konferencija, kuri vyko savaitės pradžioje Tunise, e, yra viso to įrodymas. Tad norėčiau jūs užtikrinti, ponė prezidentė, kad Europos parlamentas e, seks, kad ES vykdytų savo prisimtus įsipareigojimus. Šiemet švenčiame 40 metų dvišalio bendradarbiavimo. Mes Džiaugiamės, kad jūs buvote vieni iš pirmųjų mūsų prekybos partnerių, didžiuojamės tuo. Esame pasirengę žengti dar toliau, mes prisėmėme politinį įsipareigojimą kartu su jumis kurti privilegijuotą partnerystę, nes mes manome, kad yra atėjęs laikas tvariai uh, įgyvendinti strateginį negryžtamą mūsų santykių uh, kryptį. Tai nėra tik solidarumo pareiškimas. Norėčiau pasakyti, kad mes turime bendrą mūsų ateities viziją. Pone prezidente, jaunimas abiejose viduržėmio jūros pusėse e, turi tuos pačius lūkesčius. Jie nori mokytis, jie nori tobulėti, jie nori oriai gyventi ir e, gerai jaustis besimokydami, dirbdami savo šalyje. Mums tenka istorinė atsakomybė padėti tiems jauniems žmonėms, kad jie gyvenintų savo teisėtus lūkesčius. Džiaugiuosi nauja ES iniciatyva e, kurti jaunimo erdvę. Tai rodo mūsų ryštą padėti jauniems talentams ir užtikrinti jauniems žmonėms e, Tunise sėkmingą ateitį. Tai bus geriausia investicija, kurią galėtume padaryti mūsų visos visuomenės gerbaviui ir klėstėjimui. Mes Negalime toliau sauliaisti e, įgyvendinti jaunimo tarpę mirti nešančias ideologijas. Visi kartu mes galime įveikti tuos ekstremistų, kylančių iš visur, tuos juoduosius scenarius. Galime visi kartu įrodyti, kad bendros vertybės yra suvokiamos vienodai ir Tunise, ir Europoje. Norėčiau pasidžiaugti tą iniciatyvą, kurios ėmėtės jūs, e, įkūręs Bardo muziejų. Ir tai rodo, kad Tunisas pasisako už toleranciją, kovoja su terorizmu ir pasisako už ryšius tarp tautų, kultūrų ir religijų. Norėčiau pasakyti, kad mūsų ryštas padėti Tunisu, jo jaunimui, jo žmonėms bendradarbiauti su juo yra neblėstantis. Dar kartą noriu padėkoti ponė prezidentė, už tai, kad suteikėte mums garbę priimti jūs čia. Žodis jums, ponė prezidentė.